Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai, ponios ir ponai, man tenka didelė garbė pirmininkauti po pietiniai posėdžio darbo atvarkiai ir kartu su kolegė iš pramonės mokslų tyrimo ir energetikos komiteto e, pavaduotoja Europos parlamento, ponė Patricija Toja. Mes šį, šį pusdienį pamėginsime papirmininkauti. Aš tikiuosi, kad pakankamai bus turiningas ir, ir geras mūsų pasitarimas. Todėl pradedame antrąją sesiją – tvaro augimą ir konkurencingumą skatinant Europos energetikos politiką. Gerbėjai kolegos, Europos energetikos politika šiandien susiduria su dideliais iššūkiais. Turime daugiau dėmesio skirti visiškam Europos energetikos energijos tikslų ir sistemų integravimui į vieningą sistemą, tikros Europos Sąjungos energijos vidaus rinkos sukūrimui, konkurencijos didinimui – užtikrinti nebrangų ir saugų energijos tiekimą Europos gyventojams bei pramoniai, tačiau to pačiu ir mažinti išmetamo anglės dioksido kiekį. Kaip bendromis pastangomis pasiekti šios tikslus, šiandien ir diskutuosime šį pusmetį. Taip pat noriu kolegos priminti, kad jeigu norite pranešėjams po pristatymo užduoti klausimų, kiekvienas turite geltonos formos lapelį, užpildykite ir mūsų darbuotojai surink šitos lapelius ir eilės tvarka bus galima užduoti klausimų. Todėl dabar, kadangi tikrai tenka man atsiprašyti, ponas Tadžiani vėluoja į mūsų, į mūsų renginį, bus už 20 minučių. E, norėčiau suteikti žodį ponui Bairiui, kur būt jis yra Europos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui, bei pristatyti savo pranešimo temą. Prašau, mano kolega. Well, thank you, ačiū, Chairman. Uh, ladies and gentlemen. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Norėčiau padėkoti ir Lietuvos parlamentui bei Europos parlamentui už tai, kad surengė šį susitikimą. Aš manau, kad pati idėja yra puiki, nes tema yra labai aktuali šiuo momentu, kai teks greitai priimti labai svarbius sprendimus ir Europos komisijoje sausio 22 dieną ir po to Europos taryboje vasario viduryje. Ir taip pat, aišku, ir Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai yra įsitraukę šį procesą. Taigi dėkoju už kvietimą ir už galimybę išsakyti mūsų nuomonę, nes energetikos diskusijose Europos pramonė, Europos darbdaviams ši tema apskritai yra labai svarbi. Ir mes turime labai atidžiai uh, įvertinti situaciją ir nemažai problemų kilo dėl to, kaip mes tvarkėmės likščioliai. Taigi mes manome, kad reiks pertvarkyti politiką, nes mes negalėsime reindustrializuoti savo žemyno, negalėsime išsaugoti tos pramoninės bazės, jeigu iš esmės nepakeisime energetikos politikos ir reiks išspręsti nemažai problemų. Pirmoji, gan akivaizdi problema, į kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra didelės energijos kainos. Mes žinome, kad dujos ir elektros energijos kainos smarkiai išaugo Europos Sąjungoje. Mes matėme, kad kainos mažėjo konkurencinėse rinkose. Taigi, kalbant apie elektros energijos kainas 37 procentais nuo 2005 iki 2012 metų išaugo kainos. Kai tuo tarpu JAV tos kainos 4 procentais sumažėjo 41 procentinių punktų. Tai yra, aišku, svarbu, turint omenyje konkurencingumą šioje pramonės srityje ir panašių, netgi blogesnių situacijų matome su dujų kainomis, vėlgi dėl eilės, dėl eilės priežasčių. Uh, Ir taip pat čia matome panašios situacijos. Kalbant su pramoninių įmonių generaliniais direktoriais, su jais kalbuosi labai daug. Jie akcentuoja dvi priežastis, kodėl ne, neinvestuoja Europos Sąjungoje. Pirmiausia, dėl energijos kainų, energijos kaštų. Ir dėl to, kad situacija yra, aišku, sudėtingesnė, bet yra du dalykai, kurie išryškėja, tai yra energijos kainos ir galimybė gauti finansus Taigi energijos kainos yra didelės ir reikia tą problemą spręsti. Taip pat matome, kad šalia to dar yra klimato kaitos tikslai, keliami ir kiti tikslai, aplinkosauginiai tikslai. Dėl to yra iškraipomas tas signalas. Visi sutarėme ir anksčiau apie tai kalbėjomės, kad 4 eurai už toną yra nedidelė kaina Tačiau turime įvertinti to priežastis ir pagrindinė priežastis yra ekonominė krizė, o antroji priežastis, ir prie jos dar grįšiu vėliau, yra ta, kad atsinaujančio energijos šaltinių paramos sistemos, kurios dabar egzistuoja, kalbant konkrečiais skaičiais, tai reikštų 870 milijonų tonų krizės metu ir daugiau nei 100 milijonų atsinaujinančiai energijos šaltiniai, šaltiniams. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tai, kad trūksta koordinavimo tarp valstybių narių. Mes matome, kad yra tokia situacija, kai energijos rinkos ir jungtys uh, jungčių poreikis yra didesnis nei anksčiau, tačiau koordinavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir norėčiau pateikti pavyzdį. Matyt, pats geriausias pavyzdys yra Deutsche Energiebende. Europos energijos rinka, Europos pramonės politika ir ypatingai kaimininės valstybės čia suvaidina svarbu vaidmenį kai sprendimai yra priimami nekoordinuojant veiksmų nei su kaimynais, nei ES lygmenių. Taigi iškyla nemažai problemų, su kuriomis tenka susidurti. Ir bendrai vertinant ES energijos politiką, jeigu žvelgtumėme į ją šiek tiek iš toliau ir lygintumėme Europos situaciją su JAV situacija, galėtumėme pasakyti, kad mūsų energijos gamyba tampa vis nešvaresnė, vis brangesnė, o gamintojai iš to daug neuždirba, kai JAV energija ir pigesnė, ir švaresnė, ir e, verslininkai iš to dar visgi uždirba. Taigi panašu, kad yra problemų ir reikia jas spręsti. Taigi Business Europe šeima sukūrė septynias politikos rekomendacijas, kad būtų galima tas problemas išspręsti. Pirmoji, kurią mes nuolatos minime, būtent tai, kad trūksta pusiausviros tarp klimato politikos ir kainų konkurencingumo. Taigi mes siūlome numatyti tikslus, siekiant užtikrinti kaštų konkurencingumą ir tiekimo saugumą. Žinoma, mes irgi pabrėžėme, jog būtina laikyti savo įsipareigojimų klimato kaitos srityje, tačiau mes per daug dėmesio skiriame tik vienam ramšiui, kai tuo tarpu reikia apdoroti visus tris ramšius. Pirmas tai yra kaštų konkurencingumas, antras yra tiekimo saugumas, trečiasis ramstis, žinoma, yra aplinkosauga ir klimato kaita, bet visi tie dalykai, visi tie trys ramšiai turi būti vienodi ir to mes pasieksime tik tai užsibrėžę aiškius tikslus e, kainų konkurencingumo srityje, ypač norint uh, sumažinti tuos atotrukius e, kaštų konkurencingumo srityje, lyginant su kitais savo konkurentais. Antrasis dalykas. Mes manome, nors žinau, kad šiame parlamente yra manančių kitaip, kad reiktų ne trijų tikslų, bet vieno CO2 emisijų mažinimo tikslo. Nes matėme, kad kiti tikslai kartais buvo gan iškraipantis ir geriau vėlgi nusiųsti aišku signalą investuotojams ir užtikrinti investuotojams daugiau aiškumo. Tačiau, aišku, tai nereiškia, kad mes nevertiname atsinaujančių energijos šaltinių didelės vertės. Tiesiog mes nenorime nuolatinių subsidijų. Mes manome, kad reiktų ankstyvų stadijų technologijoms skirti paramą, įvedant jas į rinką, bet ne nusistovėjusioms technologijoms. Ir pateiksiu vėlgi Vokietijos pavyzdį, bet turiu nemažai skaičių apie Vokietiją, dėl to būtent visi pavyzdžiai yra iš Vokietijos. Vienos tonos CO2 sumažinimas Vokietijoje per saulės energiją 600 eurų kainuoja. Taigi netgi jeigu anglies kaina būtų tokia, kokios mes norime, vis tiek tai būtų 20 kartų uh, daugiau nei rinkos kaina. Taigi racionalioje sistemoje nieko meto nedarytumėj. Taigi kažką reikia čia patvarkyti. Kitas dalykas. Mes turime siekti vieno emisijų mažinimo tikslo. Ir tas bendras vienas emisijų mažinimo tikslas turi būti tinkamas, turint omenyje kitų pasaulio vietų ambicijų lygį, kiek jie yra pasirengę uh, pasiekti. Turime įvertinti istorinę perspektyvą. Žvelgiant e, plačiau matome, kad tai, ką Euro, Europa jau yra daug nuveikusi šioje srityje, aišku, tai nereiškia, kad turime sustoti. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad reikia pirma, pirma, mes pirmieji pasiekėme tikslų, mažiau nei 21, 21 procentų sumažinti iki 20 metų. Taip pat turime siekti tikslų ir po 20 metų. Net jeigu niekas nevyktų kitur pasaulyje. Mano, pavyzdžiui, šalyje vyksta daug diskusijų apie tai, bet mes manome, kad vis tiek matyti tai yra pats geriausias kelias ir reikia toliau laikytis įsipareigojimų pagal apivertintą taršos leidimų sistemą, kuri mūsų manimų yra geriausia sistema, tačiau turime pakoreguoti ambicijų lygį, atsižvelgiant į tai, ką nori ir gali padaryti kiti. Nes mes žinome, kad negalėsime išgelbėti vieni pasaulio, mes žinome, kad mūsų dalis pasaulinėje emisijų sistemoje yra 11 procentų. 2030 metais, tai yra tie atskaitos metai, bus 4,5 procento, bent jau tiek tikimės. Tai reiškia, kad netgi jeigu sumažinsime emisijas iki nulio, vis tiek pasaulis nepasikeis ir tai nereiškia, kad mes manome, jog nereikia laikytis įsipareigojimų. Tiesiog tai reiškia, kad turime permastyti savo strategijas, Ir aš manau, kad tas pavyzdys, kurį mes bandėme pateikti kitam, kitoms pasaulio vietoms, nedavė tų pačių geriausių rezultatų, bet geriausia, ką galime padaryti, tai yra pasaulinis susitarimas, bet tai, ką matėme Varšuvoje ir labai džiaugiuosi, kad Business Europe bendruomenė galėjo pirmąjį kartą keistis nuomonėmis su dėrybininkais Bet tai, ką matėme Varšuvoje, dėja nerodo gerų signalų. Indija, Kinija nenoriai tai vertina, matėme, ką darė Japonija. Minus 25 iki plus 3 pakeitė savo, savo poziciją. Tai, reiš, tai iš principo realiai reikštų minus 5 viską suskaičiavus. Taigi, mes norime realių, realistiškų tikslų. Mes norime jiems pritarti, bet jie turėtų būti realistiški. Ir minus 40 mūsų vertinimu nėra realistiškas tikslas, jisai per didelis yra. Ir kaip sakiau, mes norime, kad tikslą būtų galima pakoreguoti. Atsižvelgiant į tai, kokia mūsų, dėrybos, mūsų dėrybose bus, koks bus ambicijų lygis. Ir, pažiūrėjau, jeigu daugiau šalių, nei tikimės dabar, galėtų prisidėti prie tos sistemos ir, ir pasirašyti pasaulinį susitarimą, ambicijas galėtumėme padidinti, bet jeigu niekas nesektų mūsų pavyzdžių, tuomet turime turėti pakankamai lankstumo ir ambiciją sumažinti, nes priešingų atveju darysime tą pačią klaidą, kokią darėme Kopenhagoje ir mes tikrai matome, kad sėkmės tai nepasiekėme. Taip pat apivartinių taršos e, leidimų sistema yra kertinis akmuo ir nors sistemoje buvo problemų, ypač dėl ekonominės krizės, vis tiek vertė yra nemenka, nes tai yra rinkos priemonė. Ir po 2020 metų gali netgi atsirasti tam tikrų mechanizmų ir gali kitaip pradėti plėtotis rinkos, bet jeigu taip atsitiks, tai reikia prognozuojamų skaidrių tikslų, o ne kaina, kainų, kainų įtakojamos politikos. Aš jau sakiau, kad mes gan skeptiškai vertiname subsidijas e, atsinaujančio energijos šaltinių srityje. Mes norime, kad subsidijų palaipsniui būtų atsisakyta. Mes suprantame, kad yra ir investicijų saugumo klausimas ir per dieną to nepadarysime. Tačiau mes matėme, kad tai didina kaštus, iškraipo rinką O mes norėtumėme, kad būtų teikiama parama tik tai ankstyvos stadijos technologijoms, bet ne nuolatinės subsidijos. Ir dabar grįžtant dar prie veiksmų koordinavimo, mes manome, kad mums reikalinga privaloma koordinavimo, koordinavimo sistema. Aš galiu pateikti vėl Deutsche Energiebande pavyzdį, reikalingos ir konsultacijos Tai yra, aišku, valstybių narių kompetencija, to kvestionuoti negalime. Ir čia mes prašome ne tiek, kad daugiau Europos, bet geresnės Europos. Ir matome, kad būtina geriau koordinuoti nacionalinės politikos kryptis šioje srityje. Dar vienas dalykas. Kai teigiu, kad apibarnių taršos leidimų sistema yra teisinga, turime suprasti, kad ji buvo sukurta kad, kad, kad ją sąlygotų rinka, tai neturėjo būti fiskalinė priemonė. Ir atsižvelgiant į ankstesnės diskusijas per pastarosius dviejus metus, mes matome, kad dažnai finansų ministrai sudaro alijansus ir tai rodo, kad bent jau kai kuriuose valstybėse narėse apivartinta šios leidimų sistema tapo fiskalinė priemonė, o ta sistema buvo sukurta tam, kad ji nebūtų fiskalinė priemonė. Taigi, tie pinigai, kurie yra sukaupiami pagal šią sistemą, šimtų procentų turi būti reinvestuojami į pramonę, kad pramonė galėtų išlikti konkurencingą pasaulio rinkoje. Arba tai turėtų būti tiesioginės investicijos į ekonomikos pakeitimus, arba tiesioginės investicijos į mokslinius tyrimus plėtrą. Ir tam, kad būtų sukurtos technologijos ir pasiekti tikslai, kurių mes e, visi siekiame, tai yra labai svarbu. Ir galiausiai labai svarbu diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius. Tas pasakytina ir apie galimybių diversifikavimą. Ir aš, aišku, turiu omenyje čia ir skalūnų dujas. Ir neseniai, kai turėjau galimybių rytų partnerystės viršūnių sutikime verslo forume pasisakyti. Pasakiau, kad tas reikalinga ekonom, dėl ekonominių priežasčių ir pasakiau, kad reik, tai reikalinga ir dėl strateginių priežasčių. Ir mes žinome, kad dujos suvaidins svarbiausią svarbų vaidmenį. Mes žinome, kad dujos suvaidins tą, tą svarbų vaidmenį. Žinome, kad tradiciniai ištekliai mažėja, senka, tai reiškia, kad ieškosime alternatyvų ir skalūnų dujos yra ir turi būti alternatyva ir mes negalime atsisakyti jų. Taigi, pabaigoje dar norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu teisingai sutvarkyti politiką, surasti tinkamą pusiausvyrą tarp energetikos ir klimato kaitos politikos. Tas yra būtina, bet to nepakaks. Reikia padaryti kur kas daugiau prieiga prie finansų, įgūdžiai, rinkos atverimas ir taip pat lankstesnės darbo rinkos. Bet jau kita istorija. E, pramonės politikoje energetiko yra labai svarbi. Taigi dar kartą dėkoju už kvietimą ir už dėmesį. Ačiū Europos, Europos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui ponui Markui Bairiui už tikrai labai gerą pranešimą ir ko gero klausimų nemažai iš mūsų čia turės, nes visai kita pozicija, ko gero, yra įsakyta. Ir dabar, kadangi dar ponas Tadžianė vėluoja, tai siūlyčiau E, savo pranešimą, kad pristatytų Utrecho universiteto profesorius ponas Kornelis Blok, atsinaujinantį energijos ištekliai ir tvarus energijos balansas. Tai prašau, kolega. Yes, thank you very much for giving me this opportunity to, to give a, a brief presentation. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už suteiktą e, galimybę paaiškinti, e, kaip įsivaizduoja atsinaujančios energijos ateitį Europos Sąjungoje. Uh, Aš norėčiau aptarti tris dalykus. Visų pirma, e, kaip atsinaujant energiją galėtų prisidėti e, siekiant 2020 metų tikslų. Taip pat dar vienas klausimas, kaip integruoti atsinaunančius energijos šaltinius e, elektros jėgainėse ir kaip būtų galima uh, skatinti elektros šaltinių, atsiprašau, atsinaujinančios energijos e, šaltinių naudojimą. Visų pirma, kaip gali prisidėti atsinaujantis energijos šaltiniai siekiant 30 metų tikslų? Mes pabandėme atsižvelgti į taip, kaip sparčiai galima e, plėtoti atsinaujančių šal, energijos šaltinių naudojimą, atsižvelgiant į vairias technologijas, uh, Aš noriu pasidalinti su jumis keliais duomenimis. Štai šitoje skaidrėje aiškiai matote, kokį scenarijų įsivaizduojame iki 2030 metų. Galbūt sėdinti salės gale ir neįskaito visko, kas parašyta mažomis raidėmis, bet aš pabandysiu paaiškinti. Kaip yra naudojama energija? Matome, kad e, sunaudojamos energijos kiekis mažėja, nes energija yra naudojama veiksmingiau, mes skiriame tikrai daug dėmesio. Ponas Baul, ko gero, žymiai plačiau apie tai pasisakys, taigi aš dabar nesiplėsiu. Na, o apačioje matote, kaip prie viso šio prisideda, proceso prisideda atsinaujinantis e, šaltiniai. ir iki 2030 metų tai gali pasiekti apie 20 procentų. Būtent tokia kryptimi mes judame. Kokie šaltiniai yra naudojami? Matome, kad yra naudojama tikrai labai daug įvairių šaltinių. Pačioje apačioje žydrai matote pavaizduotą vėjo energiją tiek sausumoje, tiek ir jūroje. Toliau geltona ir oranžinė spalva yra, įvairiai, yra įvairūs saulės energijos šaltiniai. Taip pat matote, e, kad gana stabiliai yra naudojama vandens jėga. Na ir taip pat e, yra paminėta ir bioenergija. Daug energijos pagaminama iš atliekų taip pat iš įvairių kultūrų, kurios specialiai ir auginamas, auginamos tokiu tikslu. Taigi matote tam tikrą e, šaltinių mišinį. Na ir iš tikrųjų. Dabar yra žymiai daugiau išnaudojama vėjo ir saulės energija. Ir praktiškai e, tokiu būdu pagaminta energija gali pasiekti ir 40 procentų. Dabar matote, kaip visą tai pasiskirsto įvairiose sektoriuose. Daugiausia atsinaujinantys šaltiniai naudojami statybos sektorija, mažiau transporte. Bet e, manoma, kad e, energijos suvartojimas iš pradžių turėtų didėti, o paskui mažėti. Taigi matote, kad visose sektoriuose gali didėti e, tokių energijos šaltinių naudojimas. Dabar šioje skaidrėje pati e, viršutinė kreivė e, rodo investicijų dydį. E, kiekvienais metais 2 procentus BVP reikia investuoti siekiant tokio užsibriešto tikslo. Čia turiu omeny ir e, energijos veiksmingumo skatinimą ir investicijas į tinklus. Taigi, kiekvienais metais šiems tikslams reikia skirti apie 2 procentus nuo bendro vidaus produkto. E, apatinė mėlyna kreivė rodo, kiek pavyksta e, sutaupyti. E, jums ateityje teks mažiau pirkti iš kastinio kūro, taigi čia pavyks taupyti. Na, o žalia kreivė rodo, e, kiek iš pradžių reikėtų investuoti, bet paskui ta investicija atneštų gražą. Jie atsipirktų. Aišku, daug kas priklauso ir nuo naftos kainos, bet čia mes neįtraukiame CO2 emisijų kaštų. Jeigu mes trauktumėm ir CO2, tai tuomet gauta nauda būtų dar didesnė. Ir be abejo, reikia pasakyti, kad emisijų mažinimas yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. 2030 metais CO2 emisijos ES turėtų būti maždaug 50 procentų mažesnės negu kad paskutinėme dešimtmetyje. 20-ame amžiuje. Dabar kaip reikėtų integruoti atsinaunančią energiją į e, elektros sistemas? Aš labai nesiplėsiu, tiesiog paminėsiu e, keletą alternatyvų. Kaip dabar atrodo elektros sistema? Čia yra įprastinis Vokietijos scenarius nurodoma, kaip, tarkim, yra per savaitę, sausio mėnesį pagaminama energija. Viskas yra labai tradiciška. Taigi pavaizduota viena savaitė Vokietijoje. Matome, kaip viskas vyksta kasdieną, kuomet padidėja energijos poreikis, kada sumažėja kaip yra gaminama saulė, kaip panaudojama saulės energija ar vėjo energija. Žinoma, žiemą tos saulės energijos yra nekažin kiek. Jūs galbūt jau matėte anksčiau e, šias skaidrės ir e, supratote ko gero, kad e, visų pirma mes paskaičiavome pigiausią variantą. Tai yra E, brandolinė energija, paskui seka e, rudoji anglis, e, vėliau perinama prie juodosios anglės, toliau dujų. Tai yra įprastiniai energijos šaltiniai. Naktį tokia energijos gamyba sustoja, diena vėl prasideda. Tokia situacija buvo prieš dešimt metų. Bet ir šiomis dienomis, sausio mėnesį, kai nėra daug saulės arba vėjo e, energijos, taip paprastai tokia situacija būna ir Vokietijoje, net ir šiuo metu žiemą. Na, o kaip viskas pasikeičia vasarą? Birželio mėnesį čia matote visai kitokią situaciją. Matote, kad yra žymiai daugiau e, pagaminama energijos naudojant saulės energiją. Ir Um, yra žymiai mažiau sunaudojama gamtinių dujų. Praktiškai tų gamtinių dujų iš viso nereikia, tos gamtinės dujos čia pavaizduotos oranžinė spalva. Taip pat matote, kad anglį naudojančios jėgainės, e, tarkim, savaitgalį iš viso uždaromos. Matote, kad situacija yra visiškai kitokia ir verta, ko gero, būtų įsidėmėti keletą faktų. Visų pirma, dabar žymiai mažiau snaudama to iškastinio kūro, negu kad praeitie. Toliau skirtumas tarp dienos ir nakties, čia tas skirtumas yra žymiai mažesnis. Ir labai sklančiai vyksta energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių. Ko gero, nedaug kas mano, kad reikia kas dešimt minučių prisiderinti prie e, vėjo jėgos pasikeitimo ar saulės, bet iš tikrųjų e, galbūt viskas keičiasi kasdieną. Toliau kainos Na, čia kaina tikrai, energijos kaina skiriasi dieną ir naktį. Dėl vėjo ir saulės energijos naudojimo kainos yra sumažėjusios. Taigi, Vokietijoje dabar energija pagaminta iš atsinaunančių šaltinių žymiai mažiau kainuoja negu kad praeitįje. Na ir kitos kaiminės šalis netgi skundžiasi, kad Vokietijoje energija kainuoja per pigiai. Kai kada tos kainos yra netgi neigiamas, kaip matote iš šios skaidrės. Bet įsivaizduokime, kas atsitiktų, jeigu sistemoje būtų naudojama vis daugiau saulės energijos. E, viskas labai sviruoja, yra du pikiniai, du pikai per parą. Galbūt čia yra mažiausias naudojimas dieną ir didžiausias naudojimas naktį. Dabar yra dideli sviravimai, tačiau sistema yra visiškai kitokia negu kad praeitie. Viskas dar tik tais prasideda. Vokietija ir kitos šalis vis daugiau naudoja atsinaunančių energijos šaltinių, galbūt dvigubai. Ir mes, aišku, susidurėme ir su tam tikrais iššūkiais. Mums reikia daugiau lankstumo. Čia šitą skaidrę matote, kokiu galimybių turime. Kaip mes lankščiai galime į tai reaguoti? Visų pirma, kalbame apie lankščią pasiūlą tai turėtų būti taikoma visoms jėgainėms, ne tik įprasnėms jėgainėms, bet ir toms jėgainėms, kurios naudoja atsinaunančius šaltinius. Tokios jėgainės turi elgtis labai lankščiai. Toliau. Vėjo turbinos taip pat turi dalyvauti e, visoje sistemoje. Dar vienas svarbus dalykas tai yra ir lanksti paklausa. Čia tikrai dar neišnaudotos visos galimybės. Ko gero ateityje vis daugiau e, namūkių norės apsispręsti, kokią energiją jie naudos, kas jiems labiau apsimokės, kurie galės gauti palankesnę kainą. Ir dabar e, dar vienas elementas tai yra tinklas. Čia taip pat yra reikalingas lankstumas. Galbūt dabar pagaminta energija bus sunaudota vėliau kitoje vietoje. Taigi yra būtina kurti tinklą, kad būtų galima energiją perduoti. Ir dar vienas svarbus dalykas tai yra energijos akumuliavimas arba saugojimas. Na, ekonominė prasme tai nėra pati palankiausia alternatyva. Energijos pavertimas dujomis nėra uh, pati aktualiausia alternatyva, galbūt ateityje po 20 metų tai taps aktualiau. Mes atlikome labai išsame Vokietijos analizę ir pasvarstame, kas atsitiktų, jeigu Vokietija neplėstų savo energijos perdavimo sistemų. Ir buvo padaryta išvada, kad iki 2030 metų tas poveikis arba pasiekmes būtų gana ribotos. Jeigu būtų ir pradėta naudoti daugiau atsinaunančių energijos šaltinių, tai e, problemų daug nebūtų. Tiesiog reikėtų geriau išnaudoti dabartinius energijos tinklus. Aišku, viskas taptų pigiau, jeigu būtų išplėstas energijos perdavimo tinklas, nes tuomet būtų galima optimizuoti energijos perdavimą. Taigi, tinklo plėtimas yra tikrai labai svarbus prioritetas. Taip labai trumpai papasakau, ką dar galima padaryti. Kaip jau sakiau, yra daug alternatyvų, kaip būtų galima visą sistemą paversti lankstesnę, kyla tam tikri iššūkiai, bet su jais galima susidoroti. Na ir galiausiai mano paskutinė pastaba, žinau, kad man liko labai nedaug laiko. Taigi labai e, trumpai viską aptarsiu, kaip mes turėtumėm skatinti atsinaunančių šaltinių naudojimą ateityje. Yra įvairios galimybės, jos įvairiai yra naudojamos Europoje. Jūs tikriausiai žinote, kad yra įvairios sistemos, kai kurios sistemos vis labiau populiarėja šiomis dienomis. Ir yra įvairios sistemos, kurios padeda skatinti atsinaujančios energijos naudojimą. Vis dėlto nuomonės dėl to dar skiriasi, yra skirtumų tarp valstybių narių, yra tokių šalių, kurios vis mažiau uh, naudoja atsinaunančios energijos šaltinius, kitos elgėsi atvirkščiai. Mes atlikome analizę, išnagrinėjome visas skirtingas Europoje naudojamas sistemas patirinėjome, kurios pasiteisino, kurios ne. Ir mes padarėme tam tikras išvadas, ko būtų galima išmokti, kokias pamokas būtų galima išmokti. Na ir čia ne viskas paremta tradicinė išmintime kad reikia didelės, didesnės konvergencijos ar didesnės harmonizacijos. Taip reikia, bet galbūt reikia sukti kitą linkme. Taigi mes padarėme kai kurias išvadas. Visų pirma, reikia tinkamų paramos sistemų, ypač mažose šalyse. Taip pat reikia stiprinti investuotojų pasitikėjimą. Tokia būtų pirma rekomendacija. Antra, reikia atsižvelgti ir į investicijų riziką. Sistemas galima sukurti įvairiai. Kai kurios sistemos gali kelti mažesnė rizika investuotojams, bet dėl to gali e, kainuoti, tai gali takoti ir energijos kainą. Na ir taip pat e, galima būtų koreguoti teikiamą paramą atsižvelgiant į technologijas, naudomas technologijas ir sąlygas rinkoje. Taigi net ir artimiausiais metais galima mažinti paramą uh, nekeičiant sistemą, bet tiesiog koreguojant paramos lygį. Baigdamas pasakysiu štai ką. Galima ir toliau investuoti į atsinaunančias energijas, energijos šaltinius. Kyla tam tikrų iššūkių, tačiau su jais galima susidoroti, jos galima e, įveikti. E, Na, o kalbant apie paramą, tai ko gero būtų veiksmingiausia atsižvelgti į konkrečias aplinkybės. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju profesoriui, ponui Korneliui Blokui, už įsamų pranešimą. Na ir kolegos atvyko ponas Tadžianė, labai malonu, kad skiriate laiko ir galimybę čia su mumis pasidalinti savo pranešimu. Ir kolegos, išklausykime Pranešimas saugus ir nebrangus energijos ištekliai konkurencingai pramoniai. Pana Tadžianė, prašau. Thank you very much. I will speak in my mother tongue because there is a translation. Labai ačiū, aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą, nes matau, kad yra užtikrintas vertimas. Gerbiami deputatai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, šios dienos susitikimas yra išties be galo svarbus. Norint e, pakalbėti apie energiją ir energijos klausimą integruoti į tokį kontekstą, kaip kad konkurencinga ekonomika. Kaip žinia, ES užsibrėčia štai kokį tikslą. Iki 2020 metų E, yra užsibriežti 20 procentų tikslai. Po e, poros e, savaičių mes pristatysime komisijos komunikatą, kuriuo prisidėsime prie vasario mėnesio ministrų tarybos, kur ir bus kalbama apie ekonomikos konkurencingumą bei energiją. Komunikate mes e, būtent apie tai ir kalbėsime, kalbėsime apie tvarę e, ekonomiką ir kaip su to susijusi ir energijos politika. Be abejo, kalbėdami apie naują pramonės politiką, mes turime kelti ir kai kuriuos svarbius klausimus. Uh, yra tam tikri aspektai, ties kuriais turime stelkti savo dėmesį. Tai yra naujos technologijos, naujos rinkos, geresnė prieiga prie kapitalo, taip pat ir žmogiškojo kapitalo. Tai yra labai svarbus klausimai, kurie taip pat yra susiję ir su energetikos politika. Ir visiškai neatsitiktinai Europos taryba dar birželio mėnesį Europos komisijai patikėjo užduoti pasirengti vasario mėnesio ministrų tarybai ir iki to laiko mes turėtumėm e, parengti dokumentą, kur turėtumėm aptarti energijos politikos poveikį pramonės politikai. Mes šiuo metu dirbame kartu su komisaru Ettinger, rengiame tą dokumentą ir mūsų darbas bus pristatytas dar prieš vasario mėnesio tarybą. Mes siekiame ambicingų tikslų yra numatyti ir 2050 metų tikslai energijos rytyje ir tai taip pat įtakos mūsų ekonomiką. Kalbant apie laikotarpį iki 2030 metų, tai čia mums dar reikės atitinkamų politikos atsakymų tam, kad galėtumėm užtikrinti perėjimą prie tokios naujos ekonominės politikos. Ir taip pat turime užtikrinti, kad tiek pramonė, tiek ir įmonės uh, patirtų minimalius kaštus. Taigi reikia derinti politinius veiksmus ir nepamiršti, kad vis dėlto mūsų pagrindinis tiklas yra pagerinti ES konkurencingumą, kad mes galėtumėm konkuruoti su likusiu pasauliu. Taigi, mums reikia išlaikyti ekonomikos augimą visose sritise. Turime pasinaudoti visomis galimybėmis kurios mums padės sukurti tokią pramonę, kuri mažai į aplinką išmes CO2 ir kuri vis dėlto išliktų konkurencinga. Ir čia labai svarbus e, vaidmuo tenka energijos kaštams. Jeigu energija kainuoja daug, kaip dabar Europoje, tai dėl to kenčia mūsų konkurencingumas. Mes už energiją, ypač elektros energiją, mokame žymiai daugiau negu, kad tarkim, Kinijoje. Ir dėl to tai mums tarsi pakerpa sparnus. Mums sunku konkuruoti su kitomis šalimis. Manau, kad problema visi suvokia, problema yra visiems aiški, tačiau ją išspręsti nėra taip jau paprasta. Mes išanalizavome naujausius duomenis, kuriuos pateikia Tarptautinė energijos agentūra. Ir paaiškėjo, kad mes apie du kartus daugiau e, mokame už energiją, negu kad, pažiūrėjau, vartotojai JAV. Čia reikia paminėti ir gamtinių dujų kainas. Mes jas importuojame um, brangiau. Dar vienas svarbus klausimas tai yra skalūninės dujos. E, ties šiuo klausimu taip pat teks sutelkti savo dėmesį. E, taryba gana aiškiai nurodė, kad mes turėtumėm eiti į priekį. Bet laikomasi gana neutralaus požiūrio, nes e, kai kas yra susirūpinęs dėl skalūninių dujų naudojimo dėl aplinkos teršimo, kai kas sako, kad tai kaip tik atneš privalumų ekonomikai, skatins konkurencingumą, nes tos kaluninės dujos pigios. ES negali neatsižvelgti šią problemą. Ta problema reikia spręsti. Reikia remtis moksliniais duomenimis be jokių iš ankstinių nusistatymų. Tikrai reikėtų užtikrinti, kad gamtai nebūtų padarytas neigiamas poveikis, bet ko geros kaluninės dujas e, reikėtų naudoti. Tai yra tik vienas iš instrumentų kuriais galėtumėm pasinaudoti vykdydami, įgyvendindami energijos politiką, galima būtų pasiž, pasižvalgyti tai, kas vyksta ar JAV. E, Jungtinės karalystės premjeras Cameron taip pat e, kreipėsi į Europos komisijos pirmininką, ragindamas komisiją imtis ryštingų veiksmų. Aš manau, kad reikia atlikti protingą išsame analizę. Uh, pagalvoti, koks poveikis būtų padarytas aplinkai ir paskui reikėtų priimti sprendimą. Nes dabar už energiją mokame tikrai per daug. Bet reikia mokėti ne tik už energiją, jos gamybą, bet ir perdavimą, taip pat yra įvairūs mokesčiai. Čia galbūt reikėtų pagalvoti ir apie atsinaunančius šaltinius. Dabar e, atsinaunantis šaltiniai vis dažniau naudojami. Ir dabar tai maždaug sudaro 30-40 procentų. Įvairūs kiti aspektai taip pat labai ženkliai įtakoja galutinę energijos kainą. Ir tai yra daromas, ir dėl to yra daromas poveikis pramoniai, industrijai. Kiti veiksniai gali sudaryti apie 30-40 procentų galtinės energijos kainos ir tai ypač pajaučia mažos bei vidutinės įmonės. Plieno, aliuminio sektoriai sunaudoja tikrai daug energijos. Šie sektoriai yra svarbus. Jie taip pat yra ir strateginiai nes jie yra įtraukti visą e, grandinę, vertės kūrimo grandinę. Ir e, jie taip pat įtakoja ES konkurencingumą. Kaip reikėtų spręsti tokią problemą kaip brangi energija? tikrai nereikia neikti, kad ši problema egzistuoja. Taigi reikėtų galbūt galvoti ir apie tai, kaip veiksmingiau panaudoti energiją, nes, kaip sakiau, šiuo metu už energiją mokame tikrai daug. Taip pat reikia galvoti ir apie dabartinės infrastruktūros atnaujinimą. Tai taip pat reikalauja nemažų investicijų. Galbūt reikėtų pagalvoti ir apie dar vieną alternatyvų sprendimą, kuris vadintųsi perkelimas – delokalizacija. Dabar didelės įmonės dažnai persikelia už ES ribų, kad vykdytų gamybą. Taigi be jokių skrupulų reikia atlikti išsame situacijos analizę, įvertinti visus kaštus. Reikia įvertinti viską nuosekliai, kruopšiai. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnį nacionalinių politikų koordinavimą. Ir ko gero ES lygmenių reikėtų nustatyti perinamą laikotarpio priemonės e, tiems sektoriams, kurie suvartoja daug energijos. Ir taip pat e, dar keletas dalykų apie ES teisės aktus konkurencingumas rytyje. Jie buvo nustatyti vidaus rinkai ir mano nuomonė, kartoju mano asmeninę nuomonę, galbūt nėra visiškai tinkami. E, dabar, kai situacija pasikeitė, šeštame dešimtmetyje pramonės sektorių situacija buvo visiškai kitokia. Buvo e, ta situacija susijusi vien tik tai su vidaus rinka. Na, o dabar geopolitinė situacija yra tikrai labai pasikeitusi ir mums reikia konkuruoti su Kinija, su kitomis Azijos šalimis, su Brazilija, taip pat ir Indija. Taigi, taip pat reikėtų pergalvoti, apgalvoti ir dabartinius teisės aktus konkurencingumo srityje. Kaip yra taikomas tos taisyklės? Aš manau, kad tikrai dabartiniai teisės aktai turėtų būti peržiūrėti ir atnaujinti. Toliau 2020 metų e, tikslai klimato e, srityje. Čia reikėtų vėlgi užtikrinti nuoseklumą Ir taip pat reikėtų išlaikyti pakankamą ambicijų lygį. Tam, kad ES galėtų konkuruoti su kitomis šalimis. Na ir mes, siekdami savo e, tikslų, turėtumėm panaudoti visus turimus išteklius, taip pat ir atsinaunančios energijos išteklius, taip pat e, reikėtų traukti ir mokslininkus, reikėtų pasinaudoti mokslininkų atradimais ir technologijų plėtra. Toliau ES pramonės politikos pokyčiai. Jie taip pat yra susiję su energijos taupimu, taip pat dažnesnių atsinaunančių šaltinių naudojimu. Na, ne visą laiką tai yra taip jau paprasta, bet visą laiką. E, Bet to tikrai reikėtų nepamiršti, reikėtų nepamiršti atsinaunančių energijos šaltinių. Kaip žinia, per pastaruosius metus nemažai įmonių persikėlė į Kiniją, kur e, energija kainuoja e, mažiau. Bet kaip žinia, dabar Kinija ko gero labiausiai teršia pasaulį išmesdama į aplinką e, daug CO2. Ir štai dėl to, kad įmonės perskelia į Kiniją, Europa prarado 350 milijardų investicijų. Jau kalbėjau ir apie skalūninės dujas. E, skalūninės dujos labai keičia uh, E, naudojamų energijos šaltinių mišinį JAV. Šiuo metu JAV vis daugiau naudotų skaluninių dujų ir manau, kad tai takoja ir ES pramonę. Mes ateityje į tą energetinį miksą turėtumėm įtraukti visus turimus energijos šaltinius ES. Kaip jau sakiau pradžioje, dabar energija kainuoja nemažai ir į tas kainas sumažinti yra svarbus mūsų politikos uždavinys. Reikėtų rasti tinkamą pusiausvirą. E, tokių klausimų kaip skalūninės dujos, čia reikės ko gero atitinkamų investicijų, nes jeigu mes nieko nedarysime, jeigu nieko nedarysime skalūninių dujų e, srityje ir jeigu nesimsime veiksmų sparčiai, tai tuomet rizikuojame, kad nukentės mūsų konkurencingumas. Na ir dėl energijos kaštų ES pramonės sektorius tikrai atsidurs e, prastoje situacijoje lyginant e, su kitomis šalimis. Kaip sakiau, dar iki vasario mėnesio vadovų tarybos mes pateiksime komunikatą. Šiuo metu jį rengiame kartu su komisaru Ettinger. Ir tokiu būdu mes irgi norime įnešti savo indėlį į problemų sprendimą. Jau minėjau energetinį mišinį. Tai irgi svarbus dalykas. Reikėtų daugiau dėmesio skirti atsinaunantiems energijos šaltiniams. Pavyzdžiui, energijos e, perdavėjai šiuo metu, šiuo metu nepakankamai e, investuoja į energijos akumuliavimo pajėgumus. Valstybės narės e, taip pat turėtų permastyti savo taisyklės dėl valstybės paramos teikimo, kai yra energija gaminama iš atsinaunančių šaltinių. Tai yra aktualu ir Italijai. Mes dažnai kalbam apie tai, kad reikia uždaryti brandolinės energijas, e, brandolinės jėgainės ir naudoti atsinaunančius energijos šaltinius tam, kad galėtumėm išlikti konkurencingi. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad vis mažėja anglės ištekliai, o taip pat ir miškai. Miškai nyksta atsinaujinantys šaltiniai galėtų būti e, būdas siekiant e, sumažinti energijos e, kaštus, o taip pat ir siekiant 2020 metų tikslų. Atsinaunančios energijos šaltinių plėtojimas yra susijęs ir su žaliaja ekonomika, su naujais verslo modeliais. Tai atneša naujų galimybių mūsų verslininkams. Eurobarometras pateikia duomenis apie tai, kaip mažos ir vidutinės įmonės e, juda link žaliosios, vadinamosios žaliosios ekonomikos tikslų e, Kai kurios įmonės taip daro taupimo sumetimais, kitos dėl įsitikinimų. Bet iš esmės judama prie tokios sistemos, kuri yra mažiau teršinti aplinką, kuri yra žalesnė. Ir manau, kad čia iš tikrųjų Europa turi naujų galimybių. Taigi ta vadinamoji žalioji ekonomika labai dabar aktuali ir Izraelyje, taip pat ir Kinijoje. Ir šios abidvi šalis ypač vertina Europos sukauptą patirtimi, vertina sukauptą patirtį šioje srityje. Aš manau, kad mes turėtumėm elgtis drąsiau reaguodami į pramonės sektoriaus poreikius, skatindami konkurencingumą. Mes turėtumėm rinktis tokius sprendimus, kurie būtų susiję su daugiau Europos, bet ne su mažiau Europos. Tikrai galime nemažai padaryti tam, kad mūsų e, energijos politika remtų ES konkurencingumą. Tai gali sukurti ir daugiau darbo vietų ir padėti įveikti krizę. Nuoširdus ačiū Europos komisijos pirmininko pavaduotojui, atsakingam už pramonį ir verslumą. Ir dabar norėčiau pakviesti paskutinį mūsų šios konferencijos pranešėją pasidalinti būtent savo nuomonę, poziciją apie skalūnų dujų Europoje, tai Europos efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos tarybos direktoriatų valdybos direktorius, ponas Ronald Bau. Yes, Thank you very much. Good afternoon, everyone. Ačiū, laba diena Per artimiausias kelias minutės e, kalbėsiu ne tiek apie skalūnų dujas, bet apie skalūnų dujų alternatyvą. Man tikrai labai patiko kai kurios pono Tajani e, pastabos apie efektyvumą, apie kai kurias alternatyvas. Tai yra labai svarbus dalykai. Po šyrit vykusios diskusijos, turbūt visi sutarėme dėl to, kokios problemos egzistuoja. Didėja energijos kainos, taip pat mažėja konkurencingumas. Ir žinoma, taip pat reikia neužmiršti ir tos e, labai pavojingos klimato kaitos problemos. Dar prie to reikėtų paminėti ir nedarbą bei daugybę problemų, kurias kelia vietos tarša. Jūs turbūt žinote, kad dauguma miestų ES dabar netitinka e, teršalų išmetimų nustatytų ribų, netitinka didžiausių leistinų taršos ribų. Dabar tarša yra daugumoje vietų daug didesnė negu leidžia ES direktyvos. Taigi čia reikėtų kalbėti ir apie sveikatos problemas, be kitų problemų. Kaip spręsti tas problemas? Manau, kad e, po šio ryto diskusijos mes sutarėme ir turbūt reikėtų kalbėti ne tik apie energijos kainą, bet ir apie energijos gamybos sąnaudas bei mūsų sunaudojamą energijos kiekį, išteklių kiekį. Konkurencingumas turbūt reiškia ne tik pigiai pagamintas prekes, tai reiškia kokybę, tai yra išsilavinusius darbuotojus, dirbančių žmonės manau, kad mūsų nuomonės šiais klausimais jau suartėja. Žinoma, mes turime savo nuolat priminti, kad būtina spręsti klimato kaitos problemą. Taip pat turime siekti augimo, nes augimas paskatins investicijas. Kai bus augimas, bus investicijų ir atvirkščiai turime didinti savo darbo jėgos kapitalą kad spręstume problemas, turime mažinti taršą. Visų tuo bandau pasakyti tai, kad kurdami vidaus rinką, užbaigę ją kurti ir mm, pasinaudoję tą rinką, galėsime siekti efektyvaus energijos naudojimo. Ir manau, kad to pasiekę išspręsime daugybę problemų. Profesorius Blok kalbėjo apie atsinaujinančius energijos išteklius. Tai yra saulė, vėjas, geoterminė, potvinių atoslūgių energija. Tai nėra kažkoks vienkartinis energijos šaltinis. Potvinių atoslūgių energija yra prieinama nuolat. Skalūnų dujų ateitis. Um, Komisijos e, narys Tajani sakė, kad turime lab, atlikti labai mm, kropščią analizę, tačiau aš nemanau, kad tai būtų perspektyvi alternatyva. E, jeigu pažvelgtume į JAV, praktiškai pusė e, JAV teritorijos nėra apgyvendinta ir ten galima skaidyti dirbožėmį ir išgauti skalonų dujas. O Europoje, manau, m, mm, tikrai situacija kitokia. Taigi, kai kalbame apie netradicinę energiją, vis tiek esame priversti kalbėti apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Taigi galbūt geriau būtų likti prie tradicinių energijos šaltinių, tiesiog siekti juos veiksmingai panaudoti. Ir manau, kad tai taip pat yra svarbi priemonė siekiant konkurencingumo. Reikia siekti kokybės, bet nekonkuruoti kainomis. Kalbant apie efektyvų energijos naudojimą, reikėtų vadovautis keliais principais. Pigiausia energija yra ta, kuri nėra pagaminama. Taigi, kai mes kūrėme vidaus rinką, turime kaip pagrindinių principų vadovautis energijos efektyvumo principų. Ir manau, kad visų pirma reikia sumažinti energijos poreikį ir tik tada galvoti apie energijos tiekimą. Šiandien buvo kalbėta apie tai, kad reikia kurti pajėgumų rinką, taip pat buvo svarstoma, kiek, koks yra pajėgumų rezervas. Aš manau, kad labai svarbu e, netolygumų, netolygumų bandyti vengti kartu su vartotojais ir tam tikrais laikais, tam tikrais laiko tarpsniais mažinti paklausą. Taip pat šiandien buvo sakyta, kad vien jungčių nepakanka, reikia ir vietos paskirstimo įrenginių ir čia kyla klausimas, kaip tai daryti, bet tų būdų yra įvairių. Svarbus aspektas čia yra pastatai. Pastatuose yra sunaudojama maždaug 40 procentų visos sunaudojamos energijos pastatai yra infrastruktūros dalis, jie yra tokie patys svarbus kaip ir tinklų kūrimas. Kuriant vidaus rinką, labai svarbus dalykas yra standartizavimas. Jis yra svarbus ir siekiant efektyvumo. Manau, kad tai yra pagrindinė prielaida. Ir dabar yra nustatyti tam tikri energijos taupimo reikalavimai, jie yra įtraukti į projektavimo reikalavimus. Ir manau, kad labai svarbu standartizuoti vidaus rinką, suderinti išteklių panaudojimo nuostatas, net ir atsinaujinančių išteklių. Svarb, svarbus dalykas yra priešgaisrinė apsauga ir tvarumas. Tvarumas įgyja vis didesnę reikšmę. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad vis daugiau standartų tampa pasauliniais. Pavyzdžiui, JAV dabar taip pat pradeda tvirtinti tam tikrus ekodizaino standartus, tą patį, kurį laiką jau daro ir Kinija. Taigi kai kurios ES normos EN standartai tampa pasauliniais ISO standartais. Ir turint tokius standartus atitinkantį produktą didėja galimybės tą produktą eksportuoti. Taigi standartizavimas padeda didinti eksportą. Taip pat energijos valdymo ir audito sistemos taip pat yra dabar įtraukiamos į teisės aktus, jos prisideda prie energijos e, efektyvumo ir vadinamasis energijos auditas verčia didelius pramonės sektorius pažvelgti į save, pasižiūrėti, kaip galima būtų sumažinti energijos sąnaudas. Energijos valdymo sistemos čia atlieka labai svarbu vaidmenį. vis dėlto dar daug ką reikia nuveikti, baigiant kurti energijos vidaus rinką, ypač kalbant apie energijos taupimą. Reikia galvoti apie pasiūlą, siekti didinti priekybą, mažinti sąnaudas. Svarbus dalykai šioje rinkoje ir abipusis pripažinimas bei sertifikavimas. Svarbu vaidmenį atlieka ir ES teikiamas finansavimas, dalyjimasis geriausia praktika ir taip toliau. Dar vienas svarbus dalykas yra ir bendradarbiavimas. Ir čia mes nekalbame apie tam tikrus neleidžiamus susitarimus. Žinoma, konkurencingumo, konkurencingumą reglamentuojantis teisės aktai turi savo ribas ir mes, turėdami konkuruoti, turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Grįžtant prie diskusijos apie neprivalomus tikslus. Šio klausimu vyksta diskusijos ir dauguma duomenų, kuriuos mačiau, rodo, kad nustatant tikslus reikia galvoti apie efektyvumo, apie taupimo tikslus ir manau, kad bus daug ekonominių kliučių, ne visus tikslus bus galima pasiekti. Pasiekti bus galima tik efektyvumo arba energijos taupimo tikslus. Taigi manau, kad privalomas tikslas siekti energijos taupimo kaip tik ir yra tas tikslas, kurį bus galima pasiekti ir jis suteiks didžiausią lankstumą. Koks yra taupimo potencialas. Naujausi tyrimai rodo, kad e, sutaupimo potencialas įvairiose sektoriuose yra labai didelis. Galima sutaupyti iki 40 procentų e, energijos iki 2030 metų. Gyvenamųjų namų sektoriuje tas taupimas gali būti 61 procentas apie 20 procentų transporto sektorius, pramonės sektorius apie 26 procentai. Tai yra dideli skaičiai. Ir žinoma, didžiausią potencialą turi pastatų sektorius. Galvojant apie labai ilgą laikotarpį, iki 2080 metų, manau, kad e, sutaupyti būtų galima iki 80 procentų išteklių. Ir tie skaičiavimai atlikti atlikus e, kruopščiai parengtas studijas jeigu pastatai būtų projektuojami pagal teisės reikalavimus, tai valstybės narės turėtų mm, atitinkamai renkti savo renovacijos planus iki 3 procentų, išsikelamos iki 3 procentų tikslą. Sutaupimas būtų keletą kartų didesnis. Tai yra pagristi skaičiai. Yra daug kalbama apie energijos taupimo privalumus, duodama naudą. Jeigu mėgintumėte įžiūrėti šią ekrane rodomą diagramą, pavyzdžiui, remkimės disponuojamomis pajamomis. Energijos sutaupimas jums suteikia papildomų pinigų srautų, jūs iš karto gaunate investicijų gražą. Jeigu sutaupote energijos, galite staupytas lėšas investuoti į kitas rytis, tai mažina skurdą, tai didina gerovę, tai padeda kurti darbo vietas. Galima iki 2020 metų sukurti pusę milijono darbo vietų, jeigu tik bus pansinaudota sutaupimo potencialu. Visa tai duoda teigiamos naudos ir valstybių biudžetams, reikia mažiau lėšų nedarbo draudimui, net bedarbių išmokoms. Ir manau, kad atliekant skaičiavimus, ieškant priemonių, kaip išbristi iš krizės, reikia suprasti, kad pagrindinis vaidmuo tenka energijos taupimui. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, energijos taupimas e, jau seniai buvo laikomas pagrindinė priemonė ir jeigu mes nepasinaudosime energijos taupimo programomis veiksmingai, tai mūsų energijos suvartojimas po tam tikro laiko bus 65 procentais didesnis nei dabar. Taigi energijos taupimas yra pagrindinis mūsų kuras. Ir yra faktų ir skaičių, kurie pagrindžia šią nuomonę. Manau, mes turėtume pasigilinti į tuos skaičius, nes jie tikrai yra stulbinantis. Keletas konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Danija. Danija yra nustačiusi didelius mokesčius už energiją, bet nepaisant to yra sukūrusi vieną stipriausių ekonomikų Europos Sąjungoje. Taigi nuostata, kad mokesčiai nužudys pramonė tikrai nepasitvirtina, žvelgiant į tam tikras atskiras šalis. Ir vienas iš pavyzdžių čia yra Danija. Danijoje atliktas tyrimas rodo, kad tie energijos mokesčiai praktiškai neturi poveikio privačiam sektoriui, užimtumui ar mokėjimų balansui. Iš tikrųjų priešingai tai turi teigiamą poveikį užimtumui. Danija yra, Danijoje yra įsisteigę didelių pasaulinio lygio bendrovių, e, švarios energijos technologijų pardavimai yra, sudaro 3 procentus BVP. E, Danija yra viena labiausiai švarias technologijas naudojančių šalių ir joje veikia tokios švarios technologijos įmonės kaip Denfos, Grunfos ir taip toliau ir energijos technologijos sudaro 10 procentų viso daniškų prekių eksporto. Tai yra tikrai didelė dalis. Ši skaidrė, e, šioje skaidrėje pateikta dar daugiau skaičių ir matote, kad e, tie ekologiniai mokesčiai nedaro praktiškai jokio poveikio BVP įvairiems elementams, išskyrus užimtumą, tai didina užimtumą. Danija, matote šios skaidrės pradžioje, apačioje yra Danija ir tai yra vienintelė e, šalis ES, kurios kuri eksportuoja energiją. Visos kitos ES valstybės narės energiją importuoja. Tai yra tikrai įspūdingi skaičiai. Ir žinoma, tokia Danijos padėtis yra susijusi su jos pasirinktų energijos valdymo būdu. geležies ir plieno pramonėje energijos sutaupimo potencialas yra gana didelis. E, šiuose sektoriuose pagamintą šilumą galima panaudoti kitur. Taip pat daug energijos sutaupyti galima ir cemento pramonėje. Galima panaudoti mm, čia pagamintą šilumą. Daug potencialo turi ir chemijos pramonė. Dar vienas skaičius, kurį minėjo ir Business Europe atstovas - 40 procentų elektros e, kainos sudaro įvairūs kiti elementai nesusijęs su energija. Ir keletas išvadų. ES energetikos vidaus rinkoje reikia spręsti investicijų problemas, investicijų energijos taupimo problemas. E, svarbus dalykas čia yra ekologiškos darbo vietos, mes turime rodyti pavyzdį kitiems, turime būti lyderiai ir taip pat turime savo nusistatyti privalomą energijos taupimo tikslą. Ir pabaigoje parodysiu Jums vieną nuotrauką, kuri man padarė labai didelį įspūdį, galbūt esate ją matę. Tai yra Juno palidovas, kuris keletą kartų jis buvo nus, nu, nu, nusiųstas į Jupiterį. Ir šis prietaisas šitą įrangą padarė šią nuotrauką Tai yra lik žemės ir menulio šokis. Tokia nuotrauka padaryta pirmą kartą. Ir ji rodo, kad technologijos gali padėti išspręsti daugybę problemų. Manau, kad jos gali padėti ir sumažinti kainas, kuriomis mes dabar skundžiamės. Dėkuoju gerbiamam Europos efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos tarybos direktorato valdybos direktoriui ponui Bau už įdomų pranešimą. Kaip matot, kolegos mūsų pranešėjai na, šiek tiek e, kalbėjo ilgiau, negu kad mes buvom suplanavę, bet aš manau, kad jie buvo pakankamai įdomus ir samu šitie pranešimai. Todėl prieš pradėdamas e, diskusiją noriu trumpai priminti, kad e, nacionaliniai parlamentai, kurie, nariai, kurie norėjo kalbėti, užpildė šitokios geltonos formos e, lapelius. Ir tikrai noriu priminti, kad pasisakymai, diskusijos e, kaip ir rytiniai darbo atvarkiai lygiai taip pat, tik vietoj dviejų minučių klausimas yra viena, viena minutė. Tai labai prašau kolegos konstruktyviai klausime po vieną minutę. Tvarka tokia, du klausia nacionalinių parlamento atstovai, vienas Europos parlamento narys. Ir pirma užsirašusi E, klausti, tai yra iš, iš, Kruat, iš Kosovo, atsiprašau, e, ekonomikos ir vystimo komiteto e, pirmininkė, ponė Teuta Saša Tia. Labai atsiprašau, jeigu netaip ištariau vardą ar pavardę. Uh, thank you very much. Um, I want to... Uh, Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad Kosove Turime tik vieną operatorių gamybos rytyje ir privatizuotus paskirstimo tinklus. Taigi, teisės aktai dabar yra rengiami, siekiant atverti rinką šioje srityje. Mes kartu su, atsižvelgiant į Europos teisės aktus, susijusi su atsinaujančiais energijos šaltiniais. Matome daug privačių įmonių, kurios atvyko į Kosovą ir gyvena smulkius projektus. Dujų dar neturime. Ir tai nėra svarbi mūsų energetinio mišinio dalis Kosove. Mes laukiame su jung, jungties su Albanija. Tokiu būdu galėsime geriau įsilieti į bendrą energetikos rinką. Taip pat pradėjome įgyventi projektą dėl naujos jėgainės statybos. Ir aš norėčiau užduoti du klausimus susijusius su subsidijomis, atsinaujančiais energijos šaltiniais. Ir man buvo įdomu pono Markus Berer išklausyti apie tai, ką jis kalbėjo apie vertinant iš verslo perspektyvos. Aš norėčiau paklausti kaip subsidijos įtakoja energetikos politiką ir verslo požiūrį. Taip pat ponai, pono Beirer, ponas Beireris kalbėjo apie tai, kad reikia mažinti emisijas ir norėčiau aš jo paklausti, kaip tai pozityviai paveikė verslą ir kaip verslas vertina savo vaidmenį mažinant emisijas. Ar tai yra naudinga verslui ir ar subsidijos padeda verslui pradėti gyventi pasinaudos atsinaujančiais energijos šaltiniais. Dar kartą sakau, atsiprašau, jeigu kalbėsime ilgiau, visi nespės paklausti ir tikrai gausiu išjungti. E, dabar dar buvo mūsų pirmininkavimui būdotas klausimas dėl skaidrių, kurias pristatė. Tai tikrai, jeigu kolegos norite, visas skaidrės rytoj arba poryt mes jums visiems išsiųsime elektroninį paštu, kurį esate nurodę. E, sekantis susirašęs e, paklausti yra kolega iš Lenkijos, senato narys, e, ponas Stanislavas Ivan. Labai prašau, labai trumpai. Mając na uwadze zasadę równorzędności trzech filarów unijnej polityki energetycznej. Dėkoju, pirmininkė, pažvelgus į tris Europos energetikos politikos ramščius, turime pasakyti, kad tik darnus požiūris gali užtikrinti stabilias ekonominio augimo sąlygas Europos Sąjungoje. jeigu mes įsipareigosime sumažinti emisijas, tuomet kils pavojus reindustrializacijos procesams Europoje. Energetiko, energijos kainos yra aiškiai susijusios su energijos ir klimato politika. Didelės energijos kainos yra žalingos ekonominiam augimui. Pažvelgus į Lenkiją, matome, kad jeigu energijos kaina išauga keliais, vos keliais procentais, tai vis tiek reiškia, kad šimtas, šimtas tūkstančių darbo vietų prarandama ir kyla didelis pavojus, kuris yra susijęs su apivartinių taršos leidimų sistemos manipulacijomis. Apivartinių taršos leidimų kainos priklauso nuo rinkos padėties ir jomis žaisti kaip ir negalima. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turime užsitikrinti ekonominį augimą Europoje. Emisijų kainos neturėtų įtakoti energijos kainų. Nes tai prisideda prie anglės nutekėjimo reiškinio. Taip pat turime nepamiršti ir įvairių valstybių narių ypatumų jų geografinės padėties ir kitų veiksnių. Ačiū. Ačiū. Dabar kolega yra užsirašęs Europos parlamento narys, ponas Juozas Imbrasas. E, dėkui pirmininkė. E, kolegos, kalbėdami šiandien apie efektyvų ir ekologišką energijos vartojimą, mes visi matome tikslą Europo 2020 ir ko gero skaitydami, matydami statistiką, kiek paaugo nuo 8 iki 12 metų nu, energijos naudojimas, e, ekologiškos, atsinaujančios, tai yra vilties, kad tie tikslai bus pasiekti. Trumpai apie energijos efektyvumą naudojant energiją. Manau, man atrodo, kad labai svarbis rytis yra gyvenamo būsto renovacija modernizacija, kuri labai aktuali yra rytų e, Europos šalims E, ir čia yra glūdi labai dideli rezervai, todėl e, čia galima tikrai daug pasiekti e, energijos, naud, energijos naudojime. Toliau dėl atsinaujančių energijos išteklių. Kaip skatinti, kaip skatinti juos? Manau, kad čia yra labai svarbu, kad galėtumėm teikti subsidijas piliečiams, kurie naudoja atsinaujančius energijos išteklius namūkėse Apie tai kalbėjo ir ne vienas prelegentas, kurie kalbėjo čia iš tribūnos, kad reikia remti, remti, remti. Tai mano būtų ir klausimas, gal yra paruoštas arba ruošiamos taisyklės subsidijoms šitai namūkių sryčiai arba kitoms sritim. Įdomu būtų išgirsti. Norėčiau gauti atsakymą. Ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamas parlamentarė. E, dabar e, noriu užduoti klausimą kolega iš Graikijos, ponas Dionisas Stamenytis. Prašau. Είναι βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ανάγκη για μια... Pirmininkė, be abejonės turime turėti energetikos politiką, kuri užtikrintų augumą, augimą ir konkurencingumą. Ir pagrindinės priemonės to pasiekti būtų visų pirma pasinaudoti uh, ES politiką energetikos srityje ir klimato kaitos srityje iki 2020 metų. Turime mažinti teršalų išmetimus, užtikrinti apsirūpinimą energiją ir skatinti konkurencingumą, e, derindami technologijų panaudojimą, ekonominio efektyvumo principus ir tinkamai naudodami išteklius ir manau, kad tokia politika gali tapti augimo varikliu. ES yra švarių ir veiksmingų technologijų bei produktų pradininkė ir manau, kad mes turėtume pasinaudoti šio savo privalumu, kad pasiektume kaip galima geresnį rezultatą. E, mūsų, daug mūsų politikos krypčių yra skirta taršai mažinti ir gyventojų sveikatai gerinti, tačiau e, daug kritikos yra išsakoma dėl energijos kainų, nes energija tampa mažiau prieinama, sunkiau įperkama e, piliečiams ir verslui. Ir čia mes turime kurti bendrą rinką, turime gerai išnaudoti savo vietinius išteklius, vietinį kurą, e, atsinaujinančius ir neatsinaujinančius energijos išteklius, tuo pačiu metu užtikrindami apsirūpinimą energiją. Tai didins konkurencingumą ir tuo pačiu metu mm, mums padės sutaupyti energijos ir didinti energijos naudojimo efektyvumą namų ūkiuose. O Jei naudosime daugiau atsinaunančių išteklių, tai bus naudinga elektros gamybai ir tai patvirtina mano šalies Graikijos patirtis. Turime mm, gerinti sujungtų tinklų valdymą, turime stengtis mažinti išlaidas ir daug geriau panaudoti aukštasis technologijas. Ačiū. Ir e, sekantis susirašęs yra Linas Balsys, e, Lietuvos parlamentas. Prašau. Uh, thank you, Mr. Chairman. Like the... Ačiū pirmininkė. Dabar norėčiau kreiptis į Business Europe atstovus. Kodėl jūs nesivadovaujate tarptautinių priekybos rūmų ataskaitą ir neskatinate e, savo įmonių pereiti nuo rudųjų investicijų prie žalių investicijų? Manau, kad jeigu galvojate apie 10 ar 20 metų į priekį, tai turite suprasti, kad po 10 metų ekonomikos konkurencingumas bus vertinamas per, per energetinio efektyvumo e, prizmę, o ne per pagamintą energijos kiekį. Ir reikia galvoti apie klimato kaitos tikslų įgyvendinimą. Ir atsakymas, kaip pasiekti energijos efektyvumą, yra atsinaujinantys šaltiniai, ne purvinos, nešvarios kalūnų dujos, ne mm, CO2 mm, sugavimas ir saugojimas. Atsinaujinanti energija tampa vis pigesnė ir manau, kad po dešimties metų ji bus konkurencingesnė net ir be subsidijų, o taip nebus su brandolinė energija ir skalūnų dujomis. Taigi, Kalbėkite su Chevron ir skatinkite ją investuoti į biodujas, o ne į skalūnų dujas. Manau, kad reikėtų bendradarbiauti su Europos parlamentu, tvirtinant teisės aktus, kuriuose būtų numatomi išmanieji tinklai. Manau, kad taip mes užtikrinsime tvarę energetiką. Ačiū. Dabar iš Europos parlamento ponas Prodi, prašau, neišeikite. Prašau, klausimą galite. Yes, yes, please, you can ask an English question. Ehm, Ačiū pirmininkė. Aš išklausiau tai, ką pasakė ponas Blok ir galvojau apie tą tuos neigiamus kaštus susijusius su elektros energija. Jie e, atsiranda dėl to, kad yra akumuliuojama energija, bet taip pat ir šiluma. Mes turėtumėm e, energijos perviršį panaudoti vandenilio gamybai. Ir e, tokiu būdu galėtumėm padėti tai pramoniai, kuri tiesiogiai naudoja vandenilį. Pavyzdžiui, tai yra įvairios perdirbimo įmonės. Ir taip pat reikėtų užtikrinti didesnę pusiausvyrą tinkluose. Taip pat reikėtų naudoti ir įvairias e, energijos saugojimo technikas. Pavyzdžiui, dėl offshore'inės e, vėjo energijos. Būtų galima tokią energiją kaupti ir vėliau ją perkelti kitur. Tai galėtų būti panaudojama ir offshore'inėse jėgainėse. Tai irgi, manau, svarbus dalykas. Na ir taip pat baigdamas noriu padėkoti už išties įdomią diskusiją. Ačiū e, nacionalinio parlamento Rumunijos atstovas ponas Kristijan Džidžiai Čyru, Rumunija. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Daug buvo kalbama apie švarę energiją ir apie Junktinių Amerikos valstijų rinką. Aš manau, kad pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, tai yra užtikrinti švarę energiją prieinamą kainą. Aš labai didžiai išklausiau pono Bauai pasisakymo, pagal kurį svarbiausia yra ne kaina, bet kaštai, Ir aš norėčiau, ponia Bau, jums, jums užduoti klausimą, kaip ES valstybės narės gali paraginti tokiu, tokius projektus, e, kurie skirti atsinaujantiems energijos šaltiniams. Kaip ES valstybės narės galėtų į savo energetinį mišinį daugiau įtraukti atsinaujančius energijos šaltinius ir garantuoti tą pačią kainą, tuos pačius kaštus, tas pačias paslaugas, visoje Europos Sąjungoje atsinaujančių energijos šaltinių srityje. Paskaičiavimų sistema, kai yra sudaromi sandoriai tarp valstybių narių, galėtų būti pirmasis sprendimas, bandant išspręsti europinių energetinių projektų problemas. Dėkoju. Lietuvos parlamentas. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh... Uh, competitiveness of EU economy. Ačiū pirmininkė. Lietuvos, atsiprašau, ES ekonomikos konkurencingumas yra glaudžiai susijęs su gerai integruota energetikos rinka. Norėtume paprašyti komisijos atskirti naftos kainas nuo gamtinių dujų kainų ir sukurti konkurencingą dujų rinką. Aš visiškai pritariu pasisakiusiems kolegoms, kurie kalbėjo apie energijos taupimą ir energetinį efektyvumą statybos sektoriuje, transporto ir pastatų sektoriuje. Nes tikrai turime siekti tų tikslų. 20 amžius turėjo būti žaliosios ekonomikos ir žaliosios energetikos amžius. Bet mano supratimu, ES jau nebesiekia šio tikslo. Todėl norėčiau rekomenduoti pasižiūrėti į tai, ką daro atsinaujinančių išteklių naudojimo pradininkai, pavyzdžiui, Danija, kitos šalis, nes būtent tai yra Europos ateitis. Kolegė dabar iš Europos parlamento, ponas Koreira Dekampos, jums klausimą galimybę žodžiu. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar rapidamente a presidência lituana e os parlamentares nacionais. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Lietuvą ir Europos parlamentą surengus šį susitikimą. Man labai gaila, Bet esu priverstas pasisakyti, kad, pasakyti, kad Europa nuėjo klaidingų kelių. Mes sužlugdėme savo pramonę ir dabar turime grįžti ir konkuruoti ne su Kinė ir Indija, bet su JAV, nes būtent JAV e, mus verčia iš naujo kurti savo energijos rinką. Ir man buvo labai įdomu šiandien girdėti, kad e, kalbėtojai ir pranešėjai nebūtinai reiškia vienodą nuomonę. Buvo kalbama apie skalūnų dujų naudojimą, apie kitus dalykus. Tai buvo pasakyta, kad Europa turi labiau panaudoti atsinaunančius energijos išteklius ir galvoti apie klimato kaitą. Tuo pačiu metu turime pripažinti, kad anglis kitur yra išgaunama pigiau ir galbūt mums reikėtų saugoti savo rinką. Taigi, ką turėtų daryti Europą. Europą turėtų pagrindinį dėmesį sutelkti į energijos efektyvų panaudojimą ir galvoti apie vartotojus. Taip pat reikia gerinti apsirūpinimą e, energiją tose šalise, kurioms kyla pavojus dėl jų geopolitinės padėties. Vienų šalių padėtis palankesnė, kitų netokia. Mes turime galvoti apie biogamybą, taip pat turime tobulinti ir energijos paskirstimo tinklus. Manau, kad Europa turi tam tikrą konkurencinį pranašumą ir reikia juo pasinaudoti. Ir galiausiai nesuprantu, kas vyksta su atsinaunančia energetika Europoje. Mes tiek daug dėmesio skiriame tam, o dabar staiga atrodo, kad praradome savo entuzijazmą. Ir žinoma, nenoriu, kad ši diskusija nustelbtų realias problemas, bet aš manau, kad mes turime labai aiškiai apskaičiuoti sąnaudas. E, ponas Davidas Kripa. Grazie, prezidente. Un plauto di apprezzamento. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai norėčiau padėkoti ponui Bauve ir ponui Blok. Puikiai pasisakė. E, mes turėtumėm nepamiršti, kad su mumis konkuruoja ir kitos šalis ir jos gali taip pat pasirinkti būtent tokį kelią tai tuomet e, praktiškai būsime visi vienodi. Bet e, mes turėtume pagalvoti apie trečiąją e, technikos revoliuciją. Apie tai irgi buvo užsiminta. Dar vienas svarbus dalykas yra veiksmingas energijos išteklių panaudojimas. Tai yra svarbu visoms šalims ir e, nuo to priklausys šalių vystimasis. Tai yra vienas iš prioritetų, nes tai svarbu ir vartotojui. Vartotojas turi pats apsispręsti, kaip jisai vartos energiją. Jis, pavyzdžiui, turi turėti galimybę e, naudotis dieniniu arba naktiniu tarifu, pasikeisti operatorių priklausomai nuo to, e, kuris jam teikia energiją palankesnę kainą. Taip pat e, mes e, turėtumėm turėti galimybę ar lankščiai pasirinkti atsinaujinančios rinkos šaltinius. Ačiū. Ir taip pat jūsų kolega iš Italijos, ponas Benamati, irgi nori pasakyti ar užduoti klausimą. Grazie, presi... Grazie, Ačiū, pirmininkė. Ši popietinė sesija svarsto klausimą, kuris labai aktualus mano šaliai. Tai yra pramonės sektoriaus konkurencingumas. Labai džiaugiuosi tuo, ką pasakė komisaras Tajani. Iš tikrųjų, e, reikėtų galvoti ir apie vystimosi politiką, taip pat ir biudžeto aspektus. Jeigu mes norime atgaivinti ES ekonomikos konkurencingumą, tai to negalėsime padaryti, jeigu neturėsime energijos, kurią galėtumėm įsigyti palankiais kaštais. Ir čia norėčiau priminti, ką sakiau ir ryte. Aš minėjau, e, koks vaidmuo tenka rinkai. Rinka čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Ypač kalbu apie jungčių kūrimą, energijos perdavimą, gamybą. Svarbu liberalizuoti vidaus rinką. Tik tai gali pagerinti konkurencingumą ir sumažinti tas kainas, kurias moka įmonės ir vartotojai. Na ir galiausiai dėl energijos efektyvumo. Aš neturiu laiko plėstis, bet pasakysiu, kad energijos naudojimo veiksmingumas yra labai svarbus ateičiai, e, taip pat ir pramonės sektoriai. Na ir čia kaip ir atsinaunančių šaltinių atveju e, reikia atitinkamos paramos. Aš manau, kad e, apie tai irgi reikėtų pagalvoti, ypač rengiant ir gyvendinant naujas programas. Ačiū gerbiams kolegams iš Italijos ir paskutinė kuri turės galimybę užduoti klausimą. Tai iš Europos parlamento ponė Karvalo Marija de Graca. Jeigu teisingai ištariau, prašau. Thank you, uh, President. I would like to... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Lietuvą ir visus kolegas iš nacionalinių parlamentų. Turiu klausimą kalbėtojams, bet ypač ponui Bowie. Aš pritariu, kad svarbus yra efektyvus energijos vartojimas. Ir vietoj to, kad kalbėtumėme vien tik apie efektyvų energijos vartojimą, turime numatyti įvairių alternatyvų. Daugiau mokslinio tyrimų plėtros, kad mažėtų atsinaujančių energijos šaltinių kaina, esame padarę šiokių tokių klaidų, turint omenyje, kad per lietai kūrėme atitinkamas technologijas ir kai kurios technologijos nebuvo pakankamai brandžios susijusios su atsinaujančiais energijos šaltiniais, bet turime tęsti darbą, turime ieškoti alternatyvių energijos šaltinių ir sumažinti uh, alternatyvių energijos šaltinių neigiamą poveikį. Aš manau, kad tik tai įvairių pastangų dėka ir įvairių technologijų procesų dėka mes galėtumėme Europoje, kur nėra daug įprastinių energijos šaltinių. Tik tai viską kartu apjungdami mes galėsime pasiekti švarios, prieinamos energijos Europoje. Dėkoju. E, kadangi buvo iš tikrai nemažai išduota klausimų ir pasisakymų, kaip ir sakau, tęsiant tradiciją, pranešėjam į atsakymus po, po tris minutės. Ir kadangi mūsų pirmas pranešimas skaitė kolega iš Europos verslo konfederacijos, tiksliau generalinis direktorius, ponas Peir, tai jeigu galima, prašau jūsų replikos, nuomonę ir poziciją. Well, ačiū, Chairman. Uh, well, first of all, let me... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pasisakymus, nes jie labai vertingi. Ir daug dalykų norėčiau pakomentuoti. Nebus lengva viską padaryti, nes šešis puslapius prisirašiau, bet pasistengsiu svarbiausius klausimus paliesti. Pirmiausia, norėčiau štai ką pabrėžti, nes ne vienas kalbėtojas tai minėjo ir iš Europos parlamento, nacionalinių parlamentų. parlamentų jungtys į vidaus rinką. Tai yra stipri mūsų pozicijos dalis. Mes norime prieinamo energijos kainų ir kaštų, bet taip pat turime siekti tikslų, kuriant vieningą energijos rinką. Tai reiškia daugiau konkurencijos, tai reiškia ir jungtis. Žinau, kad apie tai daug kalbama jau seniai, kad tai aktuali tema Lietuvoje ir Iberijos pusėsalyje tai yra svarbi tema. Subsidijos. Koks buvo poveikis įmonėms? Jeigu pasiekiamas 11 procentų santykis projektuose, tuomet yra investuojama. To buvo siekiama subsidijomis, kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius. Ir mes e, pasisakome už atsinaujančius energijos šaltinius, tačiau pasisakome prieš nuolatinės subsidijas ir lėšų pervedimus. Juolab, kad kaštai yra nemaži ir panašu, kad nebuvo pasiekti tie tikslai, kurių tikėjomės. Kalbant apie efektyvų energijos vartojimą, čia vėlgi nenorėčiau, kad mane neteisingai suprastumėte ir tikrai labai vertinu tuos atvirus, sąžiningus kalbėtojus. Pramonė labai daug ką daro efektyvaus energijos vartojimo srityje, nes tikrai yra nemažai investicijų šioje srityje. Bandome sumažinti energijos poreikius, tačiau nemanau, kad čia reikia kokių tai tikslų mums reikalinga bendra sistema, kur būtų paliktos galimybės rinkai siekti paties našiausio kaštų prasme sprendimo. Švarios technologijos. Vėlgi, nenorėčiau, kad neteisingai mane suprastumėte. Tai nėra vien tik tai ateitis, bet ir dabartis. Viskas priklauso nuo valstybių narių ir mes pasisakome už Europos ekonomikos pavertimą mažai anglies išskrinčią ekonomiką, bet viską turime daryti palaipsniui, tai kainuoja, turime atsižvelgti į kaštus, tam, kad dauguma ES pramonės įmonių išliktų konkurencingos. Ir kolega iš Portugalijos gale paminėjo, kad taip, tai yra tokie pasauliniai palyginimai. Ir čia mes matome, kad prarandame to konkurencingumo ir turime su tuo kažkaip susitvarkyti. Dar porą minčių. Dėl skalūnų dujų. Nenoriu perdėm detaliai apie tai kalbėti. Žinome, kad tai vien tik tai mūsų problemų neišspręs, tačiau tai turėtų būti mišinio dalis ir mes turime pasikliauti įrodymais, nes visas pasaulis, tai kitos pasaulio vietos tą daro, mes turime kontroliuoti riziką, turime įvertinti riziką, bet tai, kas yra dabar, tai nėra diskusijos pagristos įrodymai, tai diskusijos pagristos mitais ir įsitikinimais, o aš manau, kad mes negalime visiškai atsisakyti tos, to varianto Europos ekonomikai ir žmonėms, nes ne, tai nebūtų teisingas požiūris. Dėkoju. Ačiū gerbamam generaliniam direktoriui. Taip pat Eh, norėtume dabar pasakyti, kad pasakytų savo poziciją, bet jau išreikštų pasakytus klausimus eh, universiteto profesorius Utrecho, eh, ponas Blok. Prašau. Okay, thank you very much. Thank you for all the input. Ačiū. Ačiū Jums už pasisakymus. Turbūt galėtume dar keletą valandų kalbėti apie visus šiuos klausimus. Aš apsiribosiu tik keliomis pastabomis. Uh, Visų pirma, kaip atsinaujinanti energija galėtų skatinti verslą. Taip gali būti ir vėlgi, manau, geriausias to pavyzdys yra Vokietija. Ten mm, atsinaunančios energijos pramonė klesti, tame sektoriuje dirba keli šimtai mm, tūkstančių žmonių, nors galbūt kai kas ir buvo prarasta Kinijos naudai, tam tikra gamyba pigiausia gamyba persikėlė į Kiniją, tačiau darbo imliausia mm, pramonė liko Vokietijoje. Ir manau, kad ši sritis suteiks naujų užimtumo galimybių, naujų stimulų. Ir tos paskatos kurios teikiamos tikrai bus naudingos. Kitas dalykas, kaip paskatinti namų ūkius investuoti į atsinaunančią energiją. Į, įvairios šalis e, to siekia įvairiais būdais. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra teikiamos paskaitos, paskatos, taip yra sudaromos taip pat ir palankios sąlygos gauti paskolas, pigias paskolas. Keliose šalyse yra atsižvelgiama į, yra dėgiami nauji apskaitos prietaisai, žinoma, mm, tam tikros priemonės gali būti taikomos tik tam tikrą laiką, jos nėra ilgalaikės, bet galimybių yra įvairių. Taip pat buvo klausima ar nereikėtų konvertuoti elektros į vandenilį. Taip, tai yra dalinis sprendimas, bet tai nėra trumpalaikis sprendimas. Elektra yra labai vertingas energijos nešėjas, tai yra vertingesnis energijos nešėjas nei kiti. Ir jeigu tik galima naudoti elektrą, tai ją reikia ir naudoti. Ir geriau elektrą panaudoti net už kelių tūkstančių kilometrų, negu ją konvertuoti čia į vandenilį. Uh, kitas klausimas. Kodėl mes praradome entuzijazmą dėl atsinaujinančios energijos? Toks klausimas buvo pateiktas. Aš manau, kad dar yra daug atsinaunančios energijos entuzijastų. Tarptų entuzijastų yra ir vyriausybės. Ir manau, kad dabar mes mm, situacija keičiasi. Anksčiau atsinaujinančios energijos dalis ir jos poveikis buvo nedidelis, o dabar mes jau pradedame kalbėti apie rimtus dalykus, apie iš atsinaujinančių energijos šaltinių išgautus gigavatus, didelius energijos kiekius. E, taip reikia galvoti apie mažesnius CO2 išmetimus, taip pat mažesnės elektros uh, kainas. Taip kyla problemų integruojant naujas energijos rušys į tinklą, tačiau e, tas problemas galima išspręsti ir manau, kad šią prasme mes išgyvename lemiamą momentą. Manau, galime eiti toliau. Ačiū. Ačiū ponui Blok už atsakytus klausimus ir poziciją. Dabar norėčiau, kad pasisakytų Europos efektyvos energijos vartojimo ekonomikos tarybos direktorių valdybos direktorius ponas Bau. Thank you very much. Uh... Ačiū. Porą trumpų pastabų. Labai ačiū Jums už pasisakymus, Jūsų nuomonės, jas išgirsti buvo labai naudinga. buvo keliamas investicijų į energetiką klausimas, buvo svarstama, kokio poveikio tai turi energijos sąnaudom, sąnaudoms ir kokios yra investicijų sąnaudos. Tačiau sąnaudų atsiranda įvairiose srityse, tai yra ir sąnaudos į tinklus, į e, energijos gamybą. Ir pavyzdžiui, investicijos į pastatus yra ilgalaikės ir jeigu mes paskaičiuotume e, pastato mm, tarnavimo laikas, tai laikotarpis yra maždaug 30-40 metų, o investicijos yra skaičiuojamos dabartinė grinaja verte, yra tikrai teigiamos, jos greitai generuoja pinigų srautus. Tokios investicijos yra tikrai geros, nes yra kūriamos technologijos, leidžiančios taupyti, energiją, leidžiančios smarkiai sumažinti energijos sąnaudas ir sugražinti paskolą. Žinoma, tas procesas užtrunka keletą metų, tačiau susidaro labai gera teigiama dabartinė vertė. Ir jeigu atliktume skaičiavimus, pamatytume, kad skaičiai tikrai yra labai palankus. Jau buvo kalbėta apie atsinaujinančius energijos išteklius. Labai svarbus aspektas čia, kurį reikia prisiminti, tai yra tai, kad mm, investuodami mes mokomės, investuodami į energijos efektyvumą mes mokomės. Tai yra svarbu moksliniams tyrimams ir plėtrai. Taigi investavę pinigus į atsinaujinančius išteklius mes išmokstame, kaip, pavyzdžiui, pigiau gaminti energiją ir galiausiai mažėja energijos vieneto kaina. Dėl mokslinių tyrimų. Taip. Tikrai reikia neatsilikti nuo laikmečio. Jeigu esame įdėgę žaliasias technologijas, negalime sustoti, stovėti vietoje, turime tas technologijas tobulinti. Dėl tikslų. Efektyvumo tikslai, atsinaunančių išteklių panaudojimo tikslai yra veiksmingi, bet tai yra rinkos priemonė ir turbūt nerasime geresnės rinkos priemonės už gerai nustatytą tikslą. Jeigu pasakysime valstybėms narėms, kad jos turėtų susiskaičiuoti, kiek jos gali sutaupyti ir tada duoti, duotume nurodymą valstybėms narėms tai ir daryti, tai valstybės narės turės daug laisvės, jos galės atsižvelgti į savo vietos ypatumus. Ir būtent tokie yra bendrai nustatytų tikslų privalumai. Taigi manau, kad svarbu būtų nusistatyti energijos taupimo ir atsinaunančio energijos išteklių panaudojimo tikslus. Tai suteikia galimybių ir rinkai, pramoniai, investuotojams per tam tikrą laiką. Mm, pramonė, investuotojai gali planuoti mm, norint pastatyti, pavyzdžiui, elektrinę, reikia tam tikro laiko, taigi investuotojai gali galvoti apie ilgą laikotarpį, apie ilgalaikius tikslus. Tai didins augimą, didins užimtumą ir suteiks daug kitų privalumų, kurių, kuriuos lemia investicijos į energetijos aktyvumą ir atsinaujinančius išteklius. Ačiū ponui Bau ir gerbimi kolegos, ponios ir ponai, e, kadangi laikas lėkia nenuvaldomai, mūsų konferencija eina į pabaigą ir reikėtų ko gero padaryti trumpus apibendrinimus šio dienos pasitarimo ir diskusijų. Todėl visų pirma tikrai labai norėčiau padėkoti Europos parlamento pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui, ypatingai jos pirmininkai poniai Amelijai Sartori ir pavaduotojai poniai Toje, kur antrą dienos pusę kartu pirmininkavo E, su manimi ir užsuteiktą galimybę Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komitetui būtent surenkti šią mums visiems svarbę ir naudingą diskusiją. E, todėl, gerbimi kolegos, tikrai leiskite dar kartą padėkoti ir pranešėjams, kur šiandieną mes išgirdome ir vienos, ir kitokios nuomonės, e, kas sukėlė tam tikras diskusijas šį čia esančių sąlyjų, tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamentų narių kalbose. Ir Tikrai pirmiausiai aš na, pabrėžiu ir kalbu visą laiką, kad efektyviai veikianti bendra rinka neįmanoma be energetikos jungčių. Ir šiandieną tą mes akivaizdžiai pamatėme iš mūsų pranešimų. Taip pat e, pranešėjai kalbėjo apie energetikos salas, tai yra kai kurios valstybės narės šiandien yra virtusios tokiamis salomis, Ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad pirmininkaujant Europos Sąjungai, e, Lietuva, kada pirmininkavo Europos Sąjungai, kartu mes visi sugebėjome netgi patvirtinti 248 bendro intereso projektus, kurie kaip tik ir leis e, pasiekti, kad valstybės, Europos valstybės narės būtų ne energetinėmis salomis ir eitumėm vieną kryptingą e, rinkos link. Todėl, gerbimi kolegos, iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų supranta, kad siekiant užtikrinti vieningą ir sistemingą elektros energijos ar kitos energijos naudojimą, būtina visų valstybių narių sutarimas. Ir šiandieną, ką ir kalbėjo ir komisijos atstovas, tą ir paliudė, kad reikia taisyklių, reikia komunikato, kad mes žinotumėm, kurie kryptim judame ir einame. Todėl vieningos rinkos sukūrimas yra aktualus tiek Europos pramonė, tiek ir smulkėsiams vartotojams. Tik padėjusi konkurencija ir didesnis rinkos dalyvių skaičius bei išaugusios galimybės energijos išteklius perduoti iš vienos šalies į kitą užtikrins geresnį prieimą prie šios rinkos mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ką mes išgirdome šiandien pranešime, kad e, dėja kuriama sistema arba esanti sistema yra daugiau nukreipta į didži, didžiasias įmonės, galingas įmonės ir šiandienai smulkos, smulkės įmonės, vidutinės įmonės tiesiog neturi galimybės dalyvauti šitame sektoriuje. Todėl žiūrėdami į ateitį turime turėti raiškę atsinaujinančių energijos šaltinių strategiją. Atsinaujantis energijos šaltiniai tiek Europos energetikos ateitis, todėl mažėjantis atsinaujančių energijos išteklių kaštai turėtų užtikrinti, kad ateityje jų panaudojamumas tik didės. O tam reikalinga ir vieningesnė viešo sektoriaus parama. Tik turime užtikrinti, kad atsinaujantis ištekliai būtų labai, labiau skatinami europinių lygmenių, siekiant išvengti nereikalingos ir žalingos vidinės konkurencijos tarp valstybių narių. Todėl, e, trumpindamas savo išvadą, savo pasisakymą, aš manau, kad šiandieninė mūsų diskusijos apžalga dar kartą parodo, kad vieningos energijos rinkos kūrimas ES yra daugiasloksnis procesas. O veikti turime tuo pačiu metu skirtingomis kryptimis. Aš galiu tik pasidžiaugti, kad Lietuvos pirmininkavimo metu visa ES pasistumėjo į priekį, siekiant šių mums visiems svarbių tikslų. Mes tikimės, kad po Lietuvos pirmininkaujančios valstybės narės šiems prioritetams taip pat skirs įskirtinį dėmesį, ką ir parodo šiandieniniai mūsų pranešimai. Todėl leiskite dar kartą pakviesti mano kolegę, pramonės energetikos komiteto pirmininką kės pavaduotoja, ponė Peticija Toja, taip pat pasisakyti savo nuomonę, poziciją apie vykusias diskusijas. Grazie, e pochissime parole a conclusione. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Iš tikrųjų, įvyko gera diskusija, vyko labai intensyvės diskusijos ir šį rytą. Aš tikrai norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai, kurį ėmėsi iniciatyvos surenkti tokį jungtinį e, komiteto posėdį. Tikrai noriu padėkoti už šią nuostabę iniciatyvą. Taip pat ačiū ir už puikų bendradarbiavimą Lietuvos pirmininkavimo metu. Deja, Lietuvos pirmininkavimas artėjo link pabaigos. Pirmininkaujant Lietuvai nagrinėjome tikrai sudėtingus dosie kurie turės įtakos ES ateičiai per artimiausius metus. Kalbu e, ir apie energetikos politiką ir kitus e, sektorius. Tikrai buvo labai malonu su jumis dirbti šiais mėnesiais. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegai e, Remigijai Žemaitaičiui, kuris pirmininkavo šiam posėdžiui ir tikrai labai svariai prisidėjo prie darbo. Ačiū visiems kolegoms. Deja, dabar nėra e, kolegė Sartori, bet e, matėme, kad iš tikrųjų ponė Sartori parengė nemažai svarbių pranešimų. E, ji kalbėjo ir apie bendrą vidaus rinką. Taip pat ir apie ėjimą link žaliosios ekonomikos. Tikrai visa diskusija buvo labai įdomi ir man atrodo, kad e, iš tokio bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų labai praturtėja visa ES politika. Tokia dvasia paremta ir Lisabono sutartis. Taigi yra remiamasi bendradarbiavimu su e, nacionaliniais parlamentais. E, E, ir vėliau nacionaliniai parlamentai priima savo sprendimus, e, tvirtina nacionalinius teisės aktus. Taigi tai yra labai svarbus momentas visiems europiečiams, nes tokiu būdu galime kartu aptarti problemas ir rasti sprendimus. Na ir šiandien išgirdome, kad valstybių narių situacija labai skiriasi ir dėja tenka pastebėti, kad problemos ko gero yra visiems bendros. Uh, Taigi reikia ir bendros politikos, taip pat ir energetikos politikos tam, kad būtų galima rasti e, sprendimus. Na, tos problemos nevienodų mastų pasireiškia valstybėse narėse. Pavyzdžiui, valstybės narės taip pat priema nacionalinius sprendimus dėl energetinio mišinio. Ir tai praturtina taip pat ir ES politiką. Na ir dar trumpai paminėsiu vieną dalyką. Labai svarbu bendradarbiauti energetikos, energijos rytyje tam, kad būtų galima veiksmingiau įgyvendinti ES pramonės politiką. Galų galia tai yra vystimosi politika. Jeigu yra vystimasis, tai yra ir darbo vyksta e, industrializacija, bet kuria e, e, kryptimi einama. Reikėtų nepamiršti ir aplinkos politikos. Aplinkos politika taip pat yra tam tikra galimybė pramonės politikai. Uh, E, šiandien jau buvo nekarta kalbėta apie tai, kad vis dažniau yra naudojami atsinaunantis šaltiniai. Taip pat jūs sakėte, kad e, reikia siekti ir švaresnės energijos, reikia remti vystimasi. Buvo paminėta ir Horizontas 2020 programa, e, tarp mūsų kolegų buvo ir pranešėjų šiais klausimais. Taip pat Yra ir dar vienas svarbus klausimas. Kaip būtų galima pasinaudoti mokslininko atradimais, kovojant su šios dienos iššūkiais? Ir čia manau, kad irgi yra išeitis sprendžiant energetikos klausimus. Horizontas 2020 programa taip pat teikia tam tikrų atsakymų siekiant energijos veiksmingumo ir valstybės narės, ir viešas, ir privatus sektorius, ir universitetai, ir vyriausybės E, tikrai turėtų pasinaudoti vairiomis galimybėmis, kurias teikia ta programa. Taigi labai ačiū visiems, kurie pasisakė šiandien ir profesoriui Glock, ir Breyer, ir Business for Europe atstovui. Tikrai e, jų skaidrės išplatins mūsų sekretariatas visiems dalyviams. Dar kartą dėkoju pirmininkaujančiai Lietuvai ir linkiu visiems gerą vakarą. Dar kartą ačiū gerimo kolegė. Ir, na, iš tikrųjų, šiandieną buvo tikrai darbinga ir sunki mums diena, tai aš tikrai noriu, kad mes visi padėkotume mūsų šauniems vertėjams, kur e, tikrai padėjo susikalbėti, išversti jūsų gimtąją kalbą į mūsų gimtąją kalbą. Tai dar kartą padėkokim jiems. Ir, na, pabaigai, mėly kolegos, nesvarbu, kiek mes čia diskutuosime, kiek mes čia susirinkę bekalbėsime apie energetiką, kaip ta energetika atsirado, ar tai yra skalūnų, ar tai yra atominė elektrinė, ar tai atsinaujinantis, bet, mėly mano, kitą savaitę yra kalėdos ir nesvarbu, kokią mes, sakau, dar kad energetinę temą kalbėsim. Visi mes namuose turim uždegti po eglutę, ant eglutės girliandą, šviesą, Tai dar kartą noriu Jums visiems palinkėti linksmų, šiltų, smagių švenčių ir kad Jūsų namuose, na, lange degtų šviestuvai